jisai pasirašys deklaraciją, kad jis neina jokių pareigų, kurios nėra suderinamos su uh, Europos parlamentaro pareigomis. Be to, gavau prašymą iš buvusio Europos parlamentaro Luigi de Magistro ginti jo parlamentinį imunitetą ir privilegijas. Uh, bylos nagrinėjimo Lamecija termino teisme e, kontekste ir remiantis darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi e, prašymas bus e, perduotas atitinkamam komitetui ir galiausiai remiantis darbo tvarko, tvarkos taisyklių 3 straipsnio 4 dalimi Teisės reikalų komitetas per posėdį Liepos